ar šis sprendimas buvo pateisinamas, ar jis buvo tinkamai pagrystas ir kokia yra iš tiesų dabartinė situacija. Dėkoju, ponė, mes išnagrinėsime šį klausimą. Mes viską patikrinsime ir po to jums pateiksime daugiau informacijos. So thank you very much. Uh, Uh, Madam Guillaume, our rapporteur, I would like to give. Pone Gijom, pranešėja šiuo klausimu, suteiksiu žodį Jums, prašom. Dėkuoju pirmininkė, gerbiami kolegos. E, mes e, periname pirmąjį etapą, peržymę direktyvą ir trečiadienį e, buvo priimti tam tikri sprendimai dėl pabėgėlių statusas, dėl jo suteikimo. Mes su taryba ateinančias mėnesį šiuo klausimu palaikysime dialogą ir man atrodo, kad šis klausimas yra labai svarbus prieglopščio priemonių pakete ir apgailestauju, kad taryba nėra labai entuziastingai nusiteikusi. Tikiuosi, kad mes iki 2012 metų iš tikrųjų parengsime bendras prieglopščio taisyklės Praeitą savaitę e, pabėgėlių reikalų vyriausiasis komisaras paskelbė informaciją apie padėtį tam tikrose šalyse ir buvo pasakyta, kokios, buvo pasakyta, kokios yra sąlygos šiuose šalyse. Ir buvo prieita prie išvados, kad kai kuriuose šalyse egzistuoja vis dar labai griežta kontrolė. Ataskaitoje paskelbta informacija apie tai, kad besivystančios šalis dažniausiai turi doroti su, susidoroti su didžiule e, našta, nors jos dažnai neturi tam pajėgumų. Dėl to grįžtų prie, prie klopščio procedūrų klausimo ir priminsiu, koks jis svarbus E, reikia mums direktyvoje apibriežti prašytojų taisyklės, nes kol kas valstybėse narėse egzistuoja labai dideli skirtumai Europoje. E, galima pateikti vos porą pavyzdžių. Valstybėse narėse nuo 65 e, procentų palankiai patenkinami prašymai, kai kuriuose iki 1 procento. Taigi e, matome, koks yra skirtingas požiūris ir kaip skirtingai e, viskas e, veikia. Taigi tokie netitikimai neatitinka bendros prieglopščio sistemos, kuri e, turi suteikti vienodą apsaugą visoje E, sąjungoje ir mes taip pat turime e, siekti kaip galima greičiau suderinti taisyklės, kad būtų galima suteikti saugę, veiksmingą e, sistemą prieglopšio prašytojams. Taip pat norėtau, norėčiau sureaguoti į kai kuriuos neigiamus pastebėjimus dėl rengiamo pasiūlymo. E, kai kas sako, kad padaugės išlaidų. Taip, e, trumpalaikėje perspektyvoje gali padidėti išlaidos. Tačiau jeigu mes pasižiūrėtume į visą tai a, e, ramiau, suvoksime, kad mes užsitikrinsime kokybę kur kas geresnė. Bet ir ilgalaikėje perspektyvoje valstybėms narės nereikės tiek daug a, E, skirti lėšų, nes dabar procedūros yra labai ilgos ir šiaip jau jos net ir dabar nėra pigios. Mes e, turėsime sistemą, kuri įtvirtins teisę į prieglopsti kaip viena iš pagrindinių teisių. Taip pat mes uh, sugebėsime įtvirtinti ES įsipareigojimus, kurie e, numato suteikti teisingas sąlygas žmonėms e, savo šalyje patiriantiems persekiojimus. Taip pat e, tik kompetentingos institucijos galės imtis atsakingų sprendimų, bus procedūros taikomos aiškesnės ir pasitaikęs mažiau procedūrinių pažeidimų atveju. Dar pasakysiu keletą žodžių apie kai kurios labai svarbius punktus, dėl kurių e, šis pranešimas pagerina pasiūlymą. E, Pirminėme etape numatoma suteikti nemokamą juridinę pagalbą, tai galėtų užtikrinti geresnę prašymų kokybę Kitas dalykas bus e, konkrečiai nustatytos sąlygos dėl labiau pažeidžiamų e, prieglopščio prašytojų. Pirmininkas, jūs, pirmininkė, turite septynės minutės iš vis. Ar norėtumėte dabar jas visas išnaudoti? Aš tęsiu dabar pasisakymą, bet dar paskui trumpai tik tai po diskusijos pasisakysiu. E, taigi, užtikrinsime veiksmingas teisės į pagalbą. Pagreitinta procedūra bus sumažinta nes e, bus e, nustatyti tam tikri terminai, per kuriuos turi būti išnagrinėti prašymai Ir taip pat bus e, pradėtas taikyti bendro sprendimo prieimimų principas, kuris yra įtvirtintas Teisingumo teismo 2008 metais. Parlamentui svarbiausi dalykai yra įtvirtinti mūsų pasiūlymą. Mes norime, kad, galima, kad būtų kaip galima geriau suderinti e, bendri standartai ir kad jie būtų kuo aukštesnio ligmens. Dėkoju, o dabar Europos komisijos vardu komisijos nariai Cecilija Malstrom. Prašom, jums žodis. E, Ačiū, ponė pirmininkė, ponė pranešėja. Balsavimas dėl prieglopščio procedūrų sistemos, e, kuris vyks savaitę, yra nepaprastai svarbus. Mes norime, kad iki 12 metų būtų e, suderinta e, realybė teisinio akto Europoje su mūsų įsipareigojimais pagal Stokholmo programą. Jūs puikiai padirbėjote bei parodyti, kad gerai suprantate prieglupščio prašytojų poreikius bei su kokiais iššūkiais susiduria nacionalinės institucijas. Akivaizdu, kad mes dedame būsimos europinės prieglopščio sistemos e, pagrindus. Prieglopščio prašytojai turi būti vienodai traktuojami, kad ir kur jie be pateiktų pareiškimus ES, tačiau dabar yra skirtumų per nelik daug ir juos sunku suvokti, turint omenyje, kad yra viena ES, vienodos vertybės ir tie patys teisės aktai. Aišku, procedūros turi būti aiškios, efektyvios, turi iškirsti kelią piknaudžiavimui prieglobšio procedūrą, tačiau turi griežtai pasėti pagrindinių teisė. Manyčiau, kad tikslų įmanoma pasiekti tik tuo met, jeigu e, sprendimo prieimimo kokybė bus vienodai aukšta visose valstybėse narėse. Komisijos pasiūlymas rengtas būtent tokioje dvasioje ir su džiaugsmu pastebiu, kad ponė Gijom ir Libė E, komitetas palaiko iš principo komisijos pasiūlymą. Daug pakeitimų pranešimo projekte padidina prieglopščių prašytojų garantijas, ypač nepilnamečių. Kai kurie pakeitimai padidina valstybių narių e, lankstumą ir galimybę taikyti paspartintą procedūrą. Pakeitimas dėl saugios kilmės šalies yra e, labai svarbus ir tai padės atsižvelgti esamą praktiką valstybėse narėse. Žinau, kad kalbama apie, daug apie kooperatyvinį pakeitimą dėl nemokamos teisinės pagalbos ir jis tikrai spręs abejonės dėl šio punkto, kurios išsakė kai kurios valstybės narės. Komisija rengia atnaujintą e, pasiūlymą šiai direktyvai, kad išjudintų įstrigusias dėrybas, tai taryboje ir balsavimas rytoj trečiadienį bus e, tikrai e, svarbus strategiškai. Komisija atidžiai atsižvelgs į parlamento pasiūlymus, rengdami savo atnaujintą pasiūlymą ir aišku aktyviai bendradarbiaus su parlamentu šio klausimu ateityje. Ačiū, ponė komisarė. Ir dabar žodis poniai Monikai Holmaier. EPP frakcijos vardu, prašau. Pone pirmininkė, mėly kolegos, ponė komisarė. Iškart norėčiau nuoširdžiai padėkoti už tą gausybę diskusijų, kurias surengėme su pranešėja, komisarė, su šešėliniais pranešėjais ir mums per jas pavyko pasiekti gerų kompromisų, kaip ką tik pažymėjo komisarė Malmstrom. E, tam, tas galiotų apie nemokamą teisinę pagalbą, ypatingą mm, apsaugą nepilnamečiams kad atkreiptumėme į ypač ap, didelės apsaugos reikalaujančių prieglupšio prašytojų poreikius. Džiugu, kad siekėme kompromisu ir džiugu, kad radome kompromisą dėl saugių trečiųjų šalių. Siekėme, kad administracinės procedūros pagerėtų kokybiškai, kad išvengtume antro trečios instancijos teisminių procesų ir kad tie prieglausių prašytojai, kurie iš ties yra persiekiami, gautų pagalbą kaip įmanoma greičiau ir efektyviau. Besąlygiškai palaikau, kad būtų nustatyti būtiniausi reikalavimai vienodi visose valstybėse narėse. Aišku, kai kurie pakeitimai dėje tarsi siekia gerų tikslų, tačiau paneigė juos savo esme. Tai suteikia galimybę užvilginti procedūras ir piknaudžiauti prieglaupščio procedūrą. Pavyzdžių netgi galiu pateikti. Pavyzdžiui, prieglupščio prašytas gali tris kartus teikti prašymą, net jeigu prieš tai buvo du kartus atmestas jo prašymas ir e, turi būti pilnas nagrinimas taikytas. Be to negalima taikyti paspartinus procedūros, jeigu asmuo pagristai yra įtariamas e, nėra, e, nesantis politinių pabėgėlių, kaip pavyzdys būtų ekonominiai pabėgėliai iš Tuniso. Taip pat negalima taikyti procedūros daug kitų pakankamai aiškių atveju. Aišku, jeigu žmogus, kuris pasiprašo prieglopščio, pasislėpė, negalima nagrinėjimo nutraukti ir jo prašymą atmesti. Ir paskutinis sakinys, jeigu prieglopščio prašytojas e, sulaukia neigiamo e, atsakymo, jis gali atsisakyti priimti laišką su tuo jokio atsakymo ir vien dėl to procesas nebus baigtas nagrinėti. Ačiū, ponas Morė, socialistai ir demokratai. Pane pirmkė, aš kalbėdamas frakcijos vartų galiu pasakyti, jog mes susidurime su didžiuliais politiniais ir praktiniais sunkumais, kai valstybės narės kalba apie tai, jog būtina užbaigti bendrą prieglopšio paketą, kalba taip jau nuo 99 metų. Ir žinome, kas šiandien vyksta e, Šiaurės Afrikoje ir Viduržymio jūros regione. Ir todėl mums iš tikrųjų reikia pasidalinti naštą ir reikia paskatinamųjų priemonių, kurios paskatintų visas prisimti savo naštos dalį. E, Bet to, ką pasakė ponia e, Holmeier ir to, ką pasakys kiti šešėliniai pranešėjai, šis pranešimas iš tikrųjų uh, yra kertinis akmuo ir todėl trečiadienį įvyks labai svarbus balsavimas. Jei mes sugebėsime patvirtinti šį dokumentą tokią didelę daugumą, kurią jis buvo patvirtintas komitete, tuomet iš tikrųjų liks vilties, jog prieglopšio sistemos paketas bus patvirtintas laiku. Noriu pateikti Jums vieną pavyzdį. Aš nagrinėjau pabėgėlių. Uh, uh, prašymus daugybę metų, kai dirbau teisininku ir žinau, kad labai dažnai net ir tie, kam reikia prieglopšio, negauna jo labai dažnai dėl to, kad ne, dirbama nepakankamai sparčiai ir dėl to, kad darbo kokybė beveik visose valstybėse narėse yra nepakankama. Ir kai valstybės narės kalba apie tai, kad šios procedūros joms brangiai kainuos, turėtų, jos pirmiausia turėtų suvokti, kad jos turėtų būti atliekamos kokybiškai ir tuomet bus sutaupomos lėšos. Ir ši sistema turėtų būti teisinga ir sąžininga. Šis pranešimas iš tikrųjų yra, yra sąžiningas ir teisingai parinktas, bet kas, kas tuo abejoja, gali panagrinėti uh, prieglopšio prašytų prašymų uh, uh, skaičius. Šis pranešimas ne vien apie uh, uh, išlaidas, jis yra susijęs pirmiausia su teisės normų derinimu visoje Europos Sąjungoje. Jei mes norime, uh, kad prieglopsis būtų suteikiamas pagal loteriją, tuomet mes uh, tiesiog turėsime susitaikyti su tuo, kad prieglopšio prašytojų skaičiai nulatos auks. Darbo tvarkos taisyklės, ko gero, sudėtingiausia šio paketo dalis. Labai dažnai prieglobščio prašo tie, kas, kam, kieno gyvybė grėsia grėsmė. Ir aš norėčiau pasveikinti pranešėjus ir visus šešėlinius pranešėjus su, su tuo, kad jie iš tikrųjų su dideliu pasiryžimu rengia parlamento poziciją. Pakartokime tokį pat aktyvų balsavimą, kuris įvyko komitete. Pasakykime aiškiai komisijai, kad valstybės narės, kurioms yra atstovaujame šiame parlamente, iš tikrųjų nori užbaigti šį paketą. Tik tuomet mes galėsime išsaugoti savo reputaciją. Liberałowi i demokraci na rzecz Europy. Ačiū ponė pirmininkė, ponė komisarė. Iškart norėčiau padėkoti pranešėjai, šešėliniams pranešėjams intensyviai diskutavome, ilgai diskutavome ir galiausia pasiekėme neblogų kompromisų. Aišku, visi suvokėme, jog tai nebuvo pakankamai paprasta. Liberalų vardu norėčiau pasakyti, kad vis dar siekiame iki 12 metų sukurti bendrą Europos prieglopšio sistemą. Tai reiškia, kad šiandien turime žengti į priekį ir aišku signalą pasiūsti tarybai būtent jog nepamiršome šio tikslo. Be abejo, esame pasiryžę su taryba toliau diskutuoti, tačiau to pat turime parodyti, kad mes norime bendros Europos prieglopščio sistemos. Negali būti taip, kad, kaip jau buvo minėta, kad susiformavo blogiausia praktika, kai prieglupščio prašyto žino, kur bus galima lengviausiai ar sunkiausiai gauti E, prieglopsti tikrai negali būti, kad kiekviena valstybė narė turi atskirą nacionalinį sąrašą. E, dėl saugių trečiųjų valstybių valstybė gali būti arba saugi, arba nesaugi ir paskui reikia nagrinėti kiekvienus atskirus atvejus kiekvienam prašytojui. Ar tam asmeniui trečioji valstybė išties yra saugi, o gal jo ypatinga asmeninė situacija e, nulėmė kitokią padėtį. Taip pat esu įsitikinusi, kad galiausiai valstybės narės iš to gaus daugiausia naudos ir dar daugiau naudos gaus prieglopščio prašytojai, kurie ateityje sulauks sąžiningo ir greito prašymo svarstymo ir galės e, gauti patvirtimą jau per pirmąjį svarstymą, jeigu viskas bus taip įgyvendinta, kaip mes galvojame. Prieglopstis yra teisė, o ne malonė. Turime tą suvokti ir šitą teisę ginti. Taip pat Džiaugiuosi, kad nepilnamečiams užtikrinome e, papildomą apsaugą. Aš ir visa liberalų frakcija tą palaikome. Taip pat džiaugiuosi e, būsimų sėkmingų balsavimų. Ačiū. Dėkui. Dabar e, ponė Pliotr, prašom. Žaliųjų frakcija. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Atliktas darbas kurį atliko Silvigijom, yra labai svarbus ir ponia Melstrom pasakė, kad tai yra Europos prieglopščio sistemos kartinis akmuo ir taip iš tikrųjų, kad labai dažnai būtent dėl prieglopščio yra pažeidžiamas žmogaus orumas ir nėra nesuteikiama pakankama apsauga Europos Sąjungoje. Jei mes pažvelgsime į tai, kaip yra reaguojama į šį prašymą, į tai, kad tik tai 65 procentai visų prašymų yra išnagrinėjami e, e, e, teigiamai ir kad Albanų piliečiai sugeba pateikti skundus ir šie skundai yra dažnai patenkinami. Taigi tai reiškia, kad reikia iš tikrųjų pasvarstyti Euro, Europos komisijos pasiūlymas, pasiūlytas modelis neturėtų būti gerinam, gerinamas atsižvelgiant į šį pranešimą. Pirmojoje instancijoje reikia priimti geresnius sprendimus. Valstybės narės, tos, kurios e, kelia daugiausia triukšmo, dažnai ir nėra tos valstybės, kurios sumoka daugiausia už, uh, uh, už prieglapšio suteikimą. Tai yra e, Švedija, Belgija ir kai kurios kitos šalis, kurios e, iš tikrųjų žino, iš tikrųjų, kaip reikėtų gerai dirbti. Dėkoju Jums, ponia Flot. Ponas Kirijakos Triantafilydis, kairių atstovas. Džiaugiuosi, ponia pirmininkė, kad mes šiandien svarstame šį klausimą ir kad balsuosim dėl jo trečiadienį. Tikėkime, kad taryba pagaliau bus išjudinta iš inercijos ir paprastai bus siekiama visų mūsų bendro tikslo įsteigti bendrą Europos prieglapščio sistemą iki 2012 metų. Atsižvelgiant į sunkų darbą įdėtą rengiant šį pranešimą ir tai, kad e, tolesnis darbas nebus e, lengvas, aš norėčiau padėkoti Silvigijom ir dėkoju jai už konstruktyvų požiūrį. Šiame pasiūlyme yra e, pateikta minčių apie tai, kaip galima būtų patobulinti komisijos pasiūlymą, derinant valstybių narių skirtingas prieglupščio suteikimo sistemas. Naujos normos turėtų būti e, įtvirtintos tam, kad kiekvienas prieglupščio prašytojas gautų e, pakankamai. E, kiekvieno prašytojo prašymo prašymas būtų išnagrinėtas per šešis mėnesius ir kad jam būtų suteikta visa teisinė pagalba e, pirmojoje instancijoje ir kad būtų leista tinkamai parengti visus prisidūrinius dokumentus. Ačiū. Dabar Laisvės ir demokratijos frakcija, ponas Batin. Ačiū, ponė pirmininkė. Dabartinė penktųjų metų direktyva dėl a, priegaukščio prašytojų turėtų būti išdėstė nuo tvarka ir turi tapti geresnė ir tai turi būti pagrindu Europos prieglupščio politikai. Pagal Lisabonos sutartį siekiame sukurti Europos prieglupščio sistemą pagal naujus bendrus kriterijus prieglupščių prašytojais ir nustatyti, kas gali atvykti ar negali atvykti į ES valstybės narės, kas laikytinas pabėgėlių ir kas ne. E, siekiama suderinti valstybių narių prieglupščio politiką bei suteikti daugiau galimybių ir teisio prieglupščių prašytojų. Dabartinis pabėgėlių aplut breksitas tiek iš Šiaurės Afrikos tiesiog dar viena patogi galimybė ES išplėsti savo dominavimą ir galę. Imigracija, e, imigracijos politika turėtų likti suverenių valstybių narių galioje. Ir šis pasiūlymas rodo, kad Lisabono sutartis daro tai, apie ką kalbėjo jos priešininkui. Ir būtent dėl to liūdna, jog dėl Lisabono sutarties nebuvo surinktas referendumas. Ačiū. Dabar e, neprisijungiusių narių vartų. Ponas van der Stiup, ačiū ponė pirmininkė. Mano partija Laisvės praktika partija visuomet aiškiai pasisakė. Pasisakome prieš Europos imigracijos ir prieglupščio politiką. Valstybės narės gali puikiausiai pačios apsispręsti. Niderlandų kabinetas geriausias kabinetas, kada nors buvęs, turi puikią prieglupščio politiką. Premjeras Riutė ir kiti ministrai tikrai ne, ne, nereikalauja, kad Europa juos mokytų. Mums reiktų uh, globoti pabėgėlius, tačiau dažniausiai E, tuo terminu prisidengia krūva e, užsieniečių, kurie bando patekti į Europą. Negalime atverti savo sienų šitiems mūsų sistemos išnaudotojams. Pažiūrėkime Italiją ir Lampedusą. Ir gali kiekvienas nusikaltelis prašyti prieglopščio procedūros ir jie ir gauti prieglopstį. Mes turime susirūpinti, kodėlgi šie laiveliai plaukia pas mus, vien dėl to, kad jie yra priepimi. Tegu Afrikos sąjunga, Arabų lyga ar, Europ, ar Arabų islamo organizacija, tegu užsiema savo pabėgėliais ir jais rūpinasi, o ne mes. Akivaizdu, kad šis pranešimas atveria duris Europos Sąjungą. Būtent tą akimirką, kai barbarai, pabėgėliai veržėsi į Europą ir tokią akimirką mes turime uždaryti sienas, o ne jas atverti. Madame Anna Hedr. Dabar ponia Anna Hedr. Dėl darbo tvarkos. Kolega ką tik kalbėjo apie barbarus, kurie veržėsi į Europą. Negalime pamiršti šito cinizmo, tai gėda, tikra gėda, kad apie tai kalbame ir turime apie tai kalbėti. Ačiū, ačiū, jūs esate teisus, ačiū, kad padarėte šią pastabą. Yes, please. Prašom dar vienas, norintis pasisakyti. Ačiū, ponė pirmininkė, norėčiau pasakyti, aš nekalbėjau apie barbarus, aš kalbėjau apie berberus, gal neteisingai mane supratote. Aš nekalbu, kad e, berberai yra tie praeities barbarai. Taigi norėčiau, kad mane teisingai suprastumėte. So original, uh, Jūsų pasisakymo originalas, reakcija ir jūsų antras e, pasisakymas bus įtraukti į protokolą. Dabar ponia Anahet. Dėkoju. Norėčiau padėkoti pirmiausiai pranešėjai už labai puikiai atliktą darbą. E, šis pranešimas yra labai svarbus prieglopščio priemonių pakete. E, visos valstybės narės turi galvoti apie prieglopščio suteikimą. Ir ES nepavyks taip pat sukurti pakankamai geros sistemos, jeigu mes nenustatysime minimalių prieglopščio sąlygų. Ir priemonės priimtos neturi likti popieriuje, jos turi būti taikomos vieningai visoje sąjungos teritorijoje. Taip pat e, reikia pastebėti, jog komisija e, sako mums, kad e, ji nenori teikti naujų pasiūlymų, pirmiausia, reikia, kad reikia pirmiausia įsiklausyti valstybių narių. Aš pasakysiu, kad šis pranešimas yra labai svarbus ir reikia pasiūsti aišku signalą. Turime pabrėžti, kad suteiksime teisės tiems, kurie prašo prieglopščio. Yra pasiūlytas tam tikras metodas, yra E, pirmoji instancija teisė apskūsti, tai yra labai teigiami elementai ir jų šios elementus turės įgyvendinti e, visos valstybės narės, nebereikia e, mums kartoti praeities klaidų. Pateikta labai gerų pasiūlymų, pakeitimų šiam pasiūlymui ir jais numatomos tam tikros sąlygos, pavyzdžiui, atsižvelgti į pažeidžiamiausių prašytojų e, sąlygas, šeimų susijungimas, nepilnamečių teisės. Šiems dalykams reikia skirti ypatingi, ypatingą dėmesį. E, nėra Cecilijos Vikštrom salėje, jie norėjo pasisakyti, tai tuomet Tanja Pažum. Norėčiau padėkoti pranešėjai ponė Gijom už puikų darbą. ES reikia tvirtų, sąžiningų, subalansuotų prieglopščio procedūrų. Tai labai aktualu ypač dabar, kai matome, kokia yra padėtis viduržėme jūros regione. Teisė į prieglopstį yra vienas iš svarbiausių žmogaus teisų principų. Pabėgėliai atvykę kirtę sieną neturi būti nubausti. Mūsų užduotis yra padėti visiems prieglopščio prašytojams susitikrinti savo pagrindinės žmogaus teises. Taip pat turi galioti aukšti ES standartai nagrinėjant jų prašymus. Deja, matome, kad vis mažiau valstybių narių atsižvelgia į šios principus. Jos vis mažiau pasitikė atvykusiai žmonėmis. Taip vyksta Lampedūzoje ir dėl to kyla labai niurių minčių. E, matome, tarsi pabėgėliai yra nepageidaujami Europoje, bet mes turime pademonstruoti solidarumą su tai žmonėmis, kurie bėga iš karštų regionų, pavyzdžiui, Libijos. Mes tu, taip pat pažiūrėkime į padėtį kitur Šiaurės Afrikoje. Uh, į krizės, mes turime būti tikri, kad ateityje galėsime priimti daugiau pabėgėlių. Dėl to mums reikia gerinti prieglopščio procedūras. Dėl to mūsų gyvenimas ir pabėgėlių gyvenimas palengvės. Mes mažiau užkrausime naštos toms šalims, kurios jau ir dabar gerai dirba. Europ... Pasidalinkime visi naštą. Europa taip pat neturėtų tapti uh, tvirtovę. Reikia sistemos, kuri e, būtų taikoma visiems. Norėčiau, kad visi didelę daugumą paremtume šį pranešimą trečiadienį. Dabar spontaniški pasisakymai. Pirmasis Georgijos Papa Nikolao. Prašom vieną minutę. Dėkuoju. Sutinku su tuo, kad Mums reikia veiksmingai nagrinėti prieglopščio prašymus, niekas neprieštarauja tam. Bet pateiksiu Jums pavyzdį apie tai, kas įvyko prieš keletą mėnesių Graikijoje per misiją. Mes užsėmėme prieglopščio klausimais, buvome oro uoste ir žiūrėjome, kaip nagrinėjami pabėgėlių prašymai. E, mes dalyvavome e, viename prašymo nagrinėjime, e, tas žmogus pateikęs prašymą pradėjo staiga kalbėti graikiškai. Mums kilo klausimas, kaip jis gali, kaip jis iš kur jis moka graikų kalbą. Jis e, pasakė, kad yra dirbęs anksčiau e, Graikijoje, paskui grįžo namo, dabar prašo prieglopščio Graikijoje. Taigi mums reikia skaidrių procedūrų ir reikia užtikrinti, kad žmonės gautų prieglopsti tie, kurie jiems tikrai reikia, kad niekas nepiknaudžiautų juo. E, ponas Holmairis minėjo vieną, Holmairis minėjo vieną pavyzdį. Štai jums dar mano pavyzdys. E, Reik, dabar valstybė narė turi e, turėti turi turėti teisę e, įrodyti, kad prieglopšio prašytas yra tikras prieglopšio prašytas ir kad nėra atvirkščiai. Dabar kitas kalbėtojas. Labai ačiū. Pirmiausia, dėkoju ponė Gijom už puikų darbą. Pasisako ponas Enčių. Būtina mums kai ką pakeisti, kad sukurtume ES vieningą sistemą. Reikia, kad taisyklės ir procedūros būtų aiškios, kad sukurtų papildomą vertę, kad viskas veiktų sklandžiai ir skaidriai ir kad kompetentingos institucijos būtų aiškiai apibrieštos. Taip pat Reikia, kad būtų suteikta tarptautinė apsauga tam tikrais atvejais kur kas greičiau negu dabar. Turime iš tikrųjų siekti tikro suderinimo taisyklių ir siekti, kad visi pripažintų vienodas sąlygas. Mes uh, turėtume dirbti pagal e, tuos postulatus, kurie suformuoti Stoholmo programoje. Ačiū. Pone pirmininkė. E, mes regime, kad pastarųjų savaičių, mėnesių įvykiai e, liudėjo, jog migracijos prieglobšio politikoje reikia keisti padėtį. Todėl, manyčiau, būtina ES gauti vis dėsnes kompetencijas bei užtikrinti, kad ES prieglokščio politika būtų vykdoma pagal tokius principus, kurie mums yra aiškus ir suprantami. Tai vieningi standartai, sąžiningos, vienodos procedūros, pagarba pagrindinėms teisėms, to pat iš kitos pusės už, turime užkirsti kelią piknaudžiavimui. Problema yra tai, kad ši tema yra e, aktuali ES piliečiams. Taigi turime šio klausimo nebijoti ir tikime mūsų sėkmę. Predseda, vážená pani komisárka, kolegyne, kolegovia, návrh... Ponas Paška, pirmininkė komisarė. Pasiūlymas dėl direktyvos kuria siekiame įvesti minimalius standartus ir užtikrinti tarptautinę apsaugą, e, atsirado dėl to, kad valstybėse narėse egzistuoja skirtingi standartai. Komisija bando suderinti priemonės ir procedūras prieglopščio srityje tam, kad nebe būtų taikomos pakartotinės procedūros Kai kurios valstybės narės e, ministrų taryboje priešinasi tam. Manau, jog turėtume pasitikėti valstybėmis narėmis. Jeigu atidžiai neišklausysime valstybių narių, tai mūsų darbas taip pat nebus vaisingas. Raginu jūs bendrauti ir toliau su valstybių narių valdžia. Dabar ponas Obermaieris, vieną minutę prašom. Ačiū, ponė pirmininkė, pranešėja, nepaisant antplodžio iš Šiaurės Afrikos, tvirtina, kad Europoje yra per mažai prieglopšio prašytojų, nes išplėsta termin, še, šeimos terminas, nesvarbu ar kada įvyko vedybos, ar vaikai yra savi, ar įsisūnyti, kada e, įvyko santoko ir vis kas turi tilpti e, po termino šeima. Tai akivaizdus piknaudžiavimas ir būtų labai keista tikėti, kad emigrantų laukia vienodai aukštos socialinės, e, vienodai aukšti socialiniai standartai visose valstybėse narėse, juk skiriasi gyvenimo lygis Europoje. Mes turime dirbti pagal demokratijos principus ir įvadirti įvardinti e, reikalus tikraisiais vardais ir akivaizdu, kad tiek Eibuktas, tiek Tunisas turi tapti saugiamis šalimis. Ačiū. Tarptautinė apsauga yra prieglopščio žodžio eufemizmas. Prieglopštis prarado savo žavesį visuomenės akise. nes labai dažnai manome, kad atsirinkami yra tinkantis migrantai. Žmonės, kurie atvyksta iš nesaugių šalių, tai yra tie, kuriems nepasisekė, tačiau mes negalime įsivaizduoti, jo galėsime priimti visus nesaugių šalių piliečius. Europos vaidmuo vakaruose neturėtų būti priimti visa, visus pažydžiamus asmenys e, iš pasaulio šalių. Mes turime stiprinti stabilumą pasaulyje, turime užkirsti kelią karams, tokiems, kurie įvyko Afganistane ir uh, Irake. Mes turime atsisakyti norų kurstyti konfliktus su Iranu bei kitomis artimų rytų šalimis. Λόγο έχει η Επίτροπος η κυρία Μάλστρομ. Dėkuoju. Toliau ponia Malstrom, komisijos narė. Ačiū, ponė pirmininkė. Kaip jau buvo nekartą pasakyta, mes dėrėjomės dėl šio dokumento ilgą laiką. Ir kaip pasakė ponas Moraes, nuo 1999 metų mes pradėjome kalbėti apie tai, kad mums reikia bendros prieglopšio sistemos taryba nusprendė sukurti šią sistemą iki 2012 metų. Ir aš manau, kad mes sugebėjome spręsti daugybę sudėtingiausių klausimų, kurie mums trūkdė anksčiau. Ir aš norėčiau padėkoti Europos parlamentui, kadangi manau, kad jūsų įnašas į šį bendrą darbą buvo išties e, didelis. Mums reikia veiksmingos, e, nuseklios, e, teisingos sistemos, kuri būtų vienoda visose valstybėse narėse. Bendraudamas su įvairiais pranešėjais, e, kurie buvo atsakingi už visą šių dokumentų e, paketą, aš supratau, kad visi nori susitarti tam, kad dvi teisėkros institucijos galėtų pagaliau susitarti. Ir trečiadienį jūs balsuosite, jūs parengsite savo dokumentą, komisija patikė savo pasiūlymą ir aš manau, kad, kad e, mes Tokiu būdu parengėme gerą pagrindą tam, kad pavasarį taryba e, pateiktų mums savo nuomonę. Jei mes norime, kad bendra prieglopšių sistema įsigaliotų 2012 metais, e, turime prisiminti, jog tais metais su, e, su 60 metų Ženevos konvencijai. Aš norėčiau padėkoti pranešėjai ir visiems šešėliniams pranešėjams bei Teisės reikalų komitetui už jų darbą. Dėkuoju, panė pirmininkė. Dėkuoju. Dabar žodis suteikiamas pranešėjai. Pone Gijom, dviems minutėms. Oui, merci. Dėkuoju. Dėkuoju visiems, kas pasisakė. Beveik visi, ponia Olmar jau išėjo, bet beveik visi pritarė, kad, kad uh, Tuniso piliečiai negali uh, dabar pretenduoti į prieglopšio. At, kad Tuniso piliečiai galėtų dabar taip pat gauti prieglopsti, prie, e, prieglopsti Europos Sąjungoje. Labai svarbu yra gerinti pirmosios instancijos tarnybų kokybę. Ir todėl mums reikia tų pasiūlymų, kurie yra išdėstyti. Europos parlamento vaidmuo yra labai svarbus, kadangi Europos parlamentas priima teisės aktus. Europos komisija nekartą sakė, jog mūsų nuomonė iš tikrųjų yra labai reikšminga. Ir Mes e, savo ruoštų norime dar kartą pakartoti, jog būtina ir suderinti visas prieglušių suteikimo normas. Labai ačiū, ponė Gijom. Diskusijos šio klausimu baigtos. Balsuosime dėl jo trečiadienį, 12 val. O kitas e, darbo turkės punktas, pono Leichtfrido praneš.